laikysime protokolą tokiu būdu primtų. O dabar pagal darbo tvarkę turėtume perti prie žodinio klausimo komisijai dėl kultūros reikšmės Europos regionų vystimuisi. Pirmiausia, išklausysime ponę Pak kaip klausimo autorę. Dvi minutės jums pasisakymui prašom. Nejungtas kalbėtos mikrofonas vertėjai negali girdėti pasisakymų.